vieną aspektą, kurį noriu Jums dar kartą pristatyti, kad per praėjusias dienas ir savaitės Europa nukentėjo didelė jos dalis nuo sudėtingų oro sąlygų. Dėl potvinių po vandeniu pateko e, ištisi pakrančių regionai, e, taip pat e, audros padarė didelių, didelės žalos Frakcijos susitarė tarpusavyje šios klausimus išsamei apsvarstyti per vasario mėnesio plenarinę sesiją. Europos parlamento vardu dar kartą norėčiau pareikšti mūsų solidarumą su nukentėjusiais ir aš tikiuosi, kad ES institucijos ir valstybės narės imsis greitai ir nebiurokratiškai reikiamų pagalbos veiksmų sausio 22 dieną. Globojant tik tiems tautoms bus rengiama antroji konferencija dėl Sirijos ateities. Šis ilgą laiką lauktas susitikimas turėtų suvesti prie vieno stalo Sirijos režimo ir opozicijos bei tarptautinių partnerių atstovus siekiant daryti galą pilietiniam karui ir sudaryti pernamą laikotarpio vyriausybę. Sėtinga padėtis Sirijoje kelia grėsmę šios konferencijos suorganizavimui, tačiau labai svarbu, kad jį būtų surenkta ES visus busimosios konferencijos dalyvius paragino nenukelti šios konferencijos surengimo datos Europos parlamento frakcijos vienbalsiai pritarė šiam raginimui, Europos parlamentas ir toliau įdėmiai stebės, kaip rutuliojasi įvykiai Sirijoje, dės visas pastangas, kad e, konfliktas būtų išspręstas, panas ir ponai. Man buvo pranešta, kad kolega Brokas buvo asmeniškai užsipultas Rumunijos e, premjero nes e, kolegos Broko mintis apie imigraciją buvo e, palygintos su e, nacistiniais išsireiškimais, bent jau žiniasklaidoje apie tai, tai buvo prašta, aš pasistengsiu su ponu Ponto šį klausimą aptarti, kadangi artimiaus laikus su juo susitiksiu ir nepriklausomai nuo to, ką pasakė ponas brokas jo kalbos turiniu, aš manau, kad reiškia nepriimtina e, jo pasakymą palyginti su nacistiniais lozungais. Ir aš noriu pareikšti besalgišką paramą ponui Brokui. Dabar pirmininko pranešimų 2015 metų plenarinių sesijų kalendoriaus projektas jums išdalintas gruodžio 12 dieną pirmininkų suėga patvirtino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 gruodžio 12 dienos pakeis kolega Jorgenseną, kuris tapo Danijos vyriausybės ministru. Lenkijos kompetingos institucijos mane informavo apie tai, kad nuo gruodžio 17 dienos buvo ponas Zalieskis išrinktas e, Europos parlamentas pavados poną Kolašką Bobinską ir Tadeuš Ros pakeis Rafalą. Traškovskį pagal <clears throat> septintąjį Europos parlamento narių rinkimų įstatymą ir darbo tvarkos taisyklių ketvirtąjį straipsnį nuo gruodžio 13 ir 17 dienos laikome, kad šie kolegos tapo naujais parlamento nariais, norės pasveikinti ir pagal antrį darbo tvarkos taisyklių straipsnį jūs turite teisę dalyvauti parlamento posėdėje, kol yra tikrinami jūsų įgaliojimai ir arba kol niekas jums neprieštaravo su sąlyga, kad jūs prieš tai raštu esate pareiškę, kad neinate kitų pareigų, kurios nesuderinamos su Europos parlamento nario įgaliojimais. Ponas uh, Jeffrey Blum, FD frakcija paliko nuo uh, sausio 9 dienos ir prisijungė prie uh,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 taisyklių straipsnį aš kartu su e, kitais e, Europos parlamento ir kitų institucijų stovės pasirašiau tinkamus teisės aktus, šios savaitės eigoje pasirašysiu dar du teisės aktus, kurių pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Dabar patvirtinsime šios savaitės darbo tvarką, kurios pakeitimus mes patvirtiname. Ar ponia Huntis, ar dėl, darbo, dėl darbo tvarkės norėtumėte kalbėti? Ačiū pirmininkė. Aš ne dėl darbo tvarkės noriu kalbėti, tačiau kadangi dabar svarstome pirmininko pranešimą darbo tvarkės klausimą, noriu pasakyti štai ką. Per iškilmingą Graikijos pirmininkavimo pradžią kalbėtos yra nutraukiamas, dabar pasvarstysime.